Dear colleagues from the Foreign Affairs Committee, we can now continue our meeting. We have a lot of voting to do. Tęsime savo komiteto posėdį, dar mūsų laukia daug balsavimų. Dabar nebalsuosime dėl 11 klausimo. Per... <clears throat> nes reikia balsuoti dėl 16, nes komiteto visų pirmininkė Ulrike Lunačiak to paprašė, nes jai reikia spėti į lėktuvą, kuris įskrenda į Austriją. Jeigu Ulrike, kaip rašė, nori tarti keturis žodžius, tai gali dabar tą padaryti. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad sutikote pakeisti darbo atvarkę atitinkamai. Kadangi esu pranešė dėl Kosovo, Džiaugiuosi, kad galėsime surinkti šį trumpą balsavimą dėl pagrindų sustarimo tarp ES ir Kosovo, dėl bendrų principų, pagal kurios Kosovas gali dalyvauti ES programuose. Tai yra labai svarbus žingsnis siekiant priartinti Kosovą prie ES, nes jis yra susijęs su kultūros klausimais, kadangi neseniai balsavome būtent kartu su kultūros komitetu, tai yra kultūros, švietimo, aplinkosaugos, technikos, mokslinio tyrimų aspektai. <clears throat> Mes tokiu būdu suartinsime e, mūsų žmonės tarpusavį, Kosovas taip pat turės prisidėti ne savo finansinį indėlį Europos Sąjungos programų gyvenimą, taigi tokiu būdu paspartinsime Kosovo integracijos procesą. Prašyčiau visų pritarti teikiamam pasiūlymui ir tikiuosi, kad visi balsuosite teigiamai per šį trumpą balsavimą. Ačiū Lirikiai Lūnačiak, ar būtų kokiu nors komentaru, komentarų nėra. Tuomet galime balsuoti. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, akivaizdžiai atmesta galutinis balsavimas dėl rekomendacijos projekto elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta 45 balsais už, 8 prieš, sveikiname Ulrike Lunačiak. Kitas darbo atvarkės klausimas tai yra nuomonės projektas dėl Europos kosmoso strategijos. Pranešėjas Jeffrey Van Oder, ar pranešėjas norėtų tarti žodį. Ačiū pirmininkė, tik tai norėjau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą ir aš tikiuosi, kad balsuodami jūs vadovausitės mano rekomendacijomis. Ačiū pirmininkė. Dėkui. Pradėkime. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečiasis kompromisas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis e, pakeitimas, pavadanžalą, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Keturioliktasis, kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime dėl keturiolikto pakeitimo. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 29 balsais už, 32 prieš. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko, pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko, taip pat pritarta. Šeštasis pakeitimas už, prieš susilaiko, pritarta. Septintas kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko, pritarta. 34 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 35 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar elektroninis balsavimas dėl visos nuomonės su pakeitimas, pradedame balsuoti. Two missing. Du kolegos nebalsuoja. Vieno dar trūksta. Balsuoti baigiame pritarta 54 balsais už, 6 prieš. Sveikiname pranešėją. Kitas darbo atvarkės klausimas ir balsavimas, tai yra 12 darbo atvarkės klausimas. Europos Sąjungos eksporto piniginių perlaidų techninės pagalbos ir tranzito klausimų sistemos peržiūrą. Marytės Hakė yra pranešė ir norėtų tarti žodį, ne, nenoriu. Aš norėčiau pradėti balsavimą, tačiau neturiu balsavimo sąrašo, jau radau. Trisdešimt devintas pakeitimas yra nepriimtinas, pradėsime nuo puikaus keturiasdešimto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko Jūs labai išmintingas komitetas esate. 41. Dar vienas puikus pakeitimas. Kas už? Atkrinta. Kas tas keistas kolega, kuris tai pasakė? Na gerai, pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už prieš susilaiko pritartam. Dabar balsuosime dėl dešimto pakeitimo. Kas už prieš susilaiko? Pritarta. 47 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti dėl 47. Gerai, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Oi, Keturiasdešimt aštuntas. Kas už prieš susilaiko nepamiršiu niekada. Aiškiai atmesta. Šešisdešimtas. Kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 60-ojo taip pat. balsuoti. Baigiame. 45 prieš 18 už, aiškiai, atmestas 61, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas. Tikrinamas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 32 už 28 prieš pritarta. 63 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 65 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 66 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 68 ir 69 kartu, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 17 70. Ne, 13 atkrinta, nes e, tai yra 13 buvo pritarta, tai 70 atkrinta, 71, 72 kartu, kas už prieš susilaiko atmesta. 14, kas už prieš susilaiko pritarta. 73, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 73. Balsuoti baigiame. Pritarta. 74. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 75 ir 76 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta. 78 kas už prieš susilaiko atmesta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Aštuoniasdešimtas, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Šešioliktasis, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 81, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 82, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 84 kas už prieš susilaiko. Atmesta 85 kas už prieš susilaiko. Atmesta. 93 kas už prieš susilaiko. Gal reiktų pasitikrinti dėl 93 ar nuo Danžon pakeitimo. Balsuoti baigiame atmesta. 94, kas už, prieš susilaiko pritarta, 7, 17, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtasis ponas Liozinkas už, prieš susilaiko atmesta, šimtas antras, kas už, prieš susilaiko pritarta, šimtas trečias, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. 104. Kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 104. Balsuoti baigiame. 40 už 23 prieš pritartą. Kas, kas neveikia jūsų balsavimo įranga? Gerai, atsiūsime techniką, tačiau vis tiek pritarta aiškiai balsų persvara, 105 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 106 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 106. Balsuoti baigiame. Pritarta. 107, kas už, prieš susilaiko atmesta. 108, kas už, prieš susilaiko atmesta. 109, kas už, prieš susilaiko atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 118, kas už, prieš, susilaiko. Europos liaudės partijos atstovų balsavimo nematau, pasitikrinkime dėl 118 elektroninių būdų, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame atmestą. 119, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime taip pat ir dėl 119, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat atmesta. 120 dabar kas už, prieš. Atmesta. Dar kartą pastikrinkime dėl 120, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 121, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 20 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 21 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 21. Vote is closed. Balsuoti baigiame, aiškiai balsų persvarą pritarta, 22 už, prieš susilaiko, pritarta, 23 kas už, prieš susilaiko, pritarta, 138, ne, 137 pirinkas pastaiso, už prieš susilaiko atmestas, 138 kas už, prieš susilaiko atmesta, Tikrinamės dėl 138, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Aiškiai atmestą. 24 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas 139, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 139, pradame balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmestą. 140, kas už, prieš susilaiką atmesta. 142 dar vienas Davido Martino pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarti. 25, kas už, prieš susilaiko atmesta. 105, kas už prieš susilaiko atmesta, 146, kas už prieš susilaiko. Atmestas 147 už prieš susilaiko. Atmestas 148 už prieš susilaiko. Pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. 27, <clears throat> kas už prieš susilaiko atmesta, 208 už prieš susilaiko atmesta, 209 už prieš susilaiko atmesta, antrasis, kas už prieš susilaiko pritarta, trečias, kas už prieš susilaiko pritarta, 30, kas už prieš susilaiko atmesta, 31. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar balsuosime dėl 32. Kas už, prieš, susilaiko, <clears throat> atmesta 303. Už, prieš, susilaiko, pritarta. Penktas, kas už prieš susilaiko, pritarta. 304, kas už prieš susilaiko, atmesta. 35, kas už prieš susilaiko. Pritarta 36, kas už prieš susilaiko. Atmesta 37, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Šeštasis, kas už prieš. Pasitikrinkime dėl šeštojo. Pradedame balsuoti. pritarta. Tai yra balsuoti baigiame, pritarta. 37 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 8 kas už prieš susilaiko atmesta, 38 kas už prieš susilaiko pritarta. Galtinis balsavimas dėl šios nuomonės su pakeitimais elektroniniu būdu pradedama balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 49 balsais už 10 čia prieš. Sveikiname pranešėją. We come to item number 13, addressing human rights. 13 punktas - kova su žmogaus teisų pažeidimais, karo nusikaltimų, nusikaltimų žmogiškumui, žmoniškumui, įskiriant genocidą kontekste. Pranešėjas Preda, ar norėtumėt pranešėjo ką nors pasakyti? Balsuojame iš karto. We start with compromise 8. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta. 59 pakeitimas už, prieš. Susilaiko priimta. 60 už, prieš. Susilaiko priimta. Ilgas balsavimo sąrašas. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už, prieš susilaiko priimta. Septynišimtas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 75 už, prieš susilaiko priimta. Priimta. 76 už, prieš, susilaiko. Balsuokime, atsibodo man. Taigi 76 balsuojame. Baigime. Priimta. 78 už prieš susilaiko priimta. 83 už, prieš susilaiko priimta. 84 už, prieš susilaiko priimta. 85 už, prieš susilaiko priimta. 90 už, prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas už, Priimta. 30, 13 už, prieš, laiko priimta. 14 priimta. 15 kompromisas už, prieš, priimta. 107 priimta. 109 už, prieš, susilaiko priimta. 110 už, prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš susilaiko priimta. Aštuoniasdešimtas balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame kortelėmis dėl antrosios dalies, 800 pakeitimas. Vienas kolega dar nebalsuoja. Baigiame. Priimta. 82 už prieš priimta. 18 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 108 už prieš susilaiko 118. 110 už prieš susilaiko 120 turim balsuoti kortelėmis. Vote is closed. Baigiame priimta. 110 už prieš susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko priimta. 125 už prieš susilaiko atmesta. 128 už prieš susilaiko priimta. 130 už prieš susilaiko priimta. 131 už prieš susilaiko atmesta. 132 už, prieš susilaiko priimta. 137 už, prieš susilaiko atmesta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 141 už, prieš susilaiko prie atmesta. 143 už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 139 už, prieš susilaiko priimta. 22 kompromisas už, prieš priimta. 145 už, prieš susilaiko priimta, atmesta. 149 už, prieš susilaiko priimta. 153 už, prieš susilaiko priimta 153 balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Priimta. 54 už, prieš, jūs laiko priimta. 155, 56 ir 61 už, prieš, jūs laiko atmestas. 156 už, prieš, balsuojam kutelmės. 156. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 23 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta. 159 už, prieš, susilaiko priimta. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 25 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 26, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 102 už, prieš, susilaiko priimta. 174 už, prieš, susilaiko priimta. 173 už, prieš susilaiko atmesta. 27 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 181 už prieš susilaiko priimta. 182 už prieš susilaiko priimta. 38 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 176 už prieš susilaiko priimta. 179 priimta, nereikia balsuoti. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 30 kompromisas prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, priimtas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis už, prieš susilaiko priimta. 33 pakeitimas, lokpilio, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 27 pakeitimas pakeitimas atkrenta. Dvidešimt aštuntas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko atmesta. 33 už, prieš, susilaiko priimta. 34 už, prieš, susilaiko priimta. 35 už, prieš, susilaiko priimta. 36 už, prieš, susilaiko. Balsuokime dėl 36 kortelėmis, pradedame. Baigime. Priimta. 37 už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko pritarta. 40 už prieš susilaiko atmesta. 41 už prieš susilaiko priimta. 7 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 405 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 44 už, prieš, susilaiko priimta. 46 už, prieš, susilaiko priimta. 47 už, prieš, susilaiko priimta. Nuo 47 imtinai iki 54. Už visus kartus. Kas už prieš susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas už prieš. Pirmasis už prieš susilaiko priimta. Antrasis už prieš priimta. Trečiasis už prieš prieš susilaiko priimta. Prašome balsuoti nuo 12.14 imtinai už visus kartu. Pane Lochpėlė ar nesutinka? Liūzink nesutinka. Tiesiog nenoriu, kad Vokietijos delegacija dar man ką nors sakytų. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Penktasis už prieš priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko priimta. Septintas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko atmesta. Balsuokime kortelėmis dėl dešimtojo pakeitimo. The vote is closed. Mrs. B. Baigiame. Atmesta. 11 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 12 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Ir baigiamasis balsavimas. Pradedam balsuoti dėl rezoliucijos su visais pakeitimais. Two colleagues missing. Du kolegos dar nebalsavo vienas. Atsibuskite. Baigime. 50 už, 2 prieš. Sveikiname pranešėją. We come to item number 14. 14 punktas rekomendacijos taryboje dėl Junktinių tautų generacijos asamblėjos ir žmatosios sesijos. Pranešėjas gerbiamasis Kovačiovas. What a pity. Nieko nenorit pasakyti, gaila vėl. Let's start voting. Pasuojame iš karto. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko, priimta. 53. Kas už, kas prieš. Primta. 52 dalimis. Pirmoji už, prieš, susilaiko primta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. 52 pakeitimas, antroji dalis, balsuojama kortelėmis. Three colleagues are still. Trys kolegos dar nebalsavo, du. Baigėme. Priimta. 54. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 65. Kovačiavo priedą prakitimas. Kas už? kas prieš susilaiko priimta. 66 už prieš susilaiko. Man atrodo, kad pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš pritarta. Penktasis, kas už, kas prieš priimta. 75 už, prieš susilaiko priimta. 75 balsuojame kortelėmis. Atmesta. 74 už, prieš, susilaiko. Frakcijas nereaguoja. 74 dar kartą. Balsuojame kortelėmis. Vote is closed. Baigiame. Atmesta. 66 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Šeštasis kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 81 už, prieš, susilaiko. Priim. Atmesta. 82 už, prieš, susilaiko. Priimta. 84 už, prieš susilaiko atmesta. 83 už, prieš susilaiko 83, neaišku, balsuojame. Pradedame. Aparatėlis neveikia, atrodo. Technikai į salę. L'Europe un problème. Okay. In the meantime, the technician can work. 80. Kas už? Keliam rankas. Kas prieš? Kaip liberalai balsuoja? Balsuoja už. Tada viskas tvarkoja. Priimta. Dabar aparatėlis veikia. Ką čia? Ką padarėt? The left wing screen is working. Yes. It's not a good sign for today, but uh, okay. Kairiųjų pusės neveikia, nelabai geras ženklas. Ar jūs suskaičiavote balsus, ar reikia balsuoti dar elektroninį būdą? Well, they're counting now the votes in the moment, so. It's 83. 83. Dabar vėl aparatas veikia, todėl. So 83, three colleagues missing. 23. Trys kolegos nebalsavo dar. Baigiame. Pritarta 30 už 28 prieš. 87 už, prieš, susilaiko, atmesta. 85 už, prieš, susilaiko, priimta. 85, prašote balsuoti kortelėmis, prašau. 85. Vote is closed. Baigiame. Oh, 28 to 28. 28, 28. Atmesta. Aštuoniasdešimt šeštas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 28 už prieš susilaiko atmesta. 900 už prieš susilaiko atmesta. 90 Kortelėmis prašome. The vote is closed. Baigiame. Atmesta. Akivaizdu. Na gerai, kad aparatėlį kartais veikia. 81 už, prieš, laiko primta. 92 už, prieš, laiko primta. 97 už, prieš, susilaiko atmesta. 24 už, prieš, susilaiko atmesta. 95 už, prieš, susilaiko atmesta. 93 už, prieš, susilaiko. 93 kortelėmis, prašau. Hi, Julian. Good morning. Morning. Vote is closed. Baigime. Priimta. 36 už, prieš. Susilaiko. Priimta. Taip, priimta. 101-114 už prieš susilaiko priimta. 7 už prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 111 už prieš susilaiko priimta. 245 už prieš susilaiko priimta. 116-17 už prieš susilaiko priimta. 115 už prieš susilaiko atmesta. 118-19 už prieš susilaiko atmesta. 9 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 10 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 131 už prieš susilaiko priimta. 132, 33 atmesta. 124 už, prieš susilaiko priimta. 135 už, prieš susilaiko priimta. 136, 137 už, prieš susilaiko atmesta. 138 už, prieš susilaiko priimta. 140 už, prieš susilaiko priimta. 141. 140. Prašome balsuoti kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Priimta. 141 už, prieš susilaiko priimta. 139 nereikia balsuoti. 144 už prieš susilaiko atmesta. 14546 už prieš susilaiko atmesta. Kortelėmis prašau 145-46. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 143 už prieš susilaiko atmestam. Balsuojame kortelėmis 143. Baigiame. Priimta. Kas taldo? Už prieš susilaiko atmestą kortelėmis, tai dėl 142 balsuojame. Three missing. Dar trys nebalsavo. Nu, it's been... Pritarta. Gerai pamatyta. 47, 48, kas už, kas prieš susilaiko. Atrodo atmesta, bet vis dėlto balsuokime kortelėmis. Pažiūrėkime, koks rezultatas. Balsuojame. Vote is open and it's closed. This has been atmesta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 155 Tanak už prieš susilaiko atmesta. 156 už prieš susilaiko priimta. 157 už prieš susilaiko priimta. 158 už prieš susilaiko atmesta. 159 už prieš susilaiko priimta. 160 už prieš susilaiko atmesta. 161 už prieš susilaiko man atrodo, kad atmesta. 162 už prieš susilaiko atmesta. 164 už prieš susilaiko atmesta. 163 už prieš susilaiko atmesta. 12 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 169 už prieš susilaiko atmesti. 180 už prieš susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl 180. Baigiame. Priimta 26 už, 24 prieš. Pavėlavote, vis tiek nieko nebūtų pakeitęs jūsų balsas. 178 už prieš susilaiko priimta. 182 dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Antroji už, prieš susilaiko atmesta. 183 už, prieš susilaiko atmesta. 184 už, prieš susilaiko priimta. 185, 170, kas už, kas prieš atmesta. 13 už, prieš, susilaiko, priimta. 14 už, prieš, susilaiko, priimta. 193, kas už, kas prieš, <clears throat> susilaiko, priimta. 194 už, prieš, susilaiko, atmesta. 196 už, prieš, susilaiko, atmesta. 198 už, prieš susilaiko atmesta. Vien 98 žalyvai prašė pakartoti balsuojant kortelėmis. The vote is closed. Baigiame. Priimta. 15 kompromisas už, prieš susilaiko atmesta. Priimtas, prašau. 2.19. Vargėzijo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 2.20 už, prieš susilaiko atmesta. 2.21, 2.22. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 223 už, prieš, susilaiko, atmesta. 225 už, prieš, susilaiko, atmesta. 228 už, prieš, susilaiko, priimta. 226 už, prieš, susilaiko, atmesta. 227 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ne. 227 Balsuojame. Dar dviejų balsų trūksta. Baigime. Rimta. Du, trys, du. Kas už? Ką liberalai, kaip dabar elgėtės? Balsuosite už, prieš, išlaiko, priimta. Dabar sutarkiu dėmesį tik į liberalus. 2.30 už, prieš, susilaiko, atmesta. 2.29 už, prieš, susilaiko, priimta. 2.31 už, prieš, susilaiko, atmesta Balsuojame kortelėmis dėl 231. It's closed. Baigiame. 233. Už prieš susilaiko atmesta. Gomeš, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 2, 4, 4, 2, 4, 5 dalimis, kas už pirmą priimta, kas už antroji dalis, kas prieš atmesta. Antroji dalis. Du keturi keturi, du keturi penki. Antroji dalis. Atmesta. Du keturi septyni. Kas už? kas prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis, už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis, už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias, septintas, vienuoltas, už, prieš, susilaiko, priimta. Keturidešimt, dvylika, už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas, už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas, už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už prieš susilaiko balsuojame kortelėmis dėl aštuntojo. Baigiame. Priimta. Ketvirtas atkrenta, devintasis už, prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 15 už, prieš susilaiko atmesta. 16 už, prieš susilaiko atmesta. 17 už, prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko priimta. 18 lainien pakeitimas, balsuojame kortelėmis. Vote is closed. It's been carried. Priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš susilaiko atmesta. 26 už, prieš susilaiko priimta. 30 už prieš susilaiko atmestas. 27-28 kas už, kas prieš susilaiko. Socialistai prieš, tada atmestam. 29 už, prieš susilaiko atmesta. 34 už, prieš susilaiko atmesta. 31 už, prieš susilaiko atmesta. 32 už, prieš, susilaiko atmesta. 33 už, prieš, susilaiko priimta. 35 už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš, priimta. Keturiasdešimt trečias už už, prieš, susilaiko, priimta. Ir baigiamasis balsavimas su pakeitimais. Pradame balsuoti. The vote is closed. Baigiame. 54, 54 už, 4 prieš, 9 susilaikė. Taigi, Kalačiev sveikiname Jūs. Paskutinis balsavimas, apgailestauju, tai yra 15. Perkelimo ES sistema. Pranešėja. Pane Andrikinė, norite ką nors pasakyti? Ne? Gerai. Taigi, pradame balsavimą. Number... 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Tad negalime iš karto balsuoti dėl viso teksto. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. Tikrinti. 74. Man atrodo, kad buvo aiškiai už, bet patikrinkime. Mm. 24. Septyniasdešimt ketvirtas pakeitimas. Du kolegos dar nebalsavo. Vienas vis dar miega, baigiu balsavimą. Patvirtinta 30 prieš 24. Taigi, 24 patvirtintas, tada 76 Schaffhauser ir, ir kiti. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 už, prieš, susilaiko, atmestas. 28 už, prieš, susilaiko, atmestas. 29 už, prieš, susilaiko, atmestas. Aštuondešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Panzeri. 81 už. Prieš. Susilaiko. Liberalai už. Tada patvirtinta. 82 Valero. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 83 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečias už. Prieš susilaiko patvirtinta. 84 už, prieš susilaiko primta. 85-86 už, prieš susilaiko atmesta. 88 už, prieš susilaiko atmesta. 85 už, prieš susilaiko atmesta. 89 už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko primta. 90 už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko. Na, patikrinkime penktą. The vote is closed. It's been carried. Patvirtinta. 21-22 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 6 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 13 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Devyniasdešimt penktas. Dalimis balsavimas. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, taip pat atmesta. 96, 7, 28 už, prieš, susilaiko, primta. 29 už, prieš, susilaiko, primta. 100 už, prieš, susilaiko, primta priimta. 101 už, prieš susilaiko priimta. 102 už, prieš susilaiko priimta. 8 už, 102, gerai. 102 veržyje. Pradam balsuoti. And the vote is already closed. Baigiame. 23 prieš 21 atmest. Dėkui už patarimą. Aštuntas už prieš susilaiko. Primta. 103 už prieš susilaiko atmesta. 104 už prieš susilaiko atmesta. 105 už prieš susilaiko atmesta. Patikrinkime. 105. It's closed. Baigiame. Priimta. 106. Ką tik, ką tik buvo priimtas šis pakeitimas, ponios veržėt. 106. Ponas Poš. Ne, atkrenta šis. Ar patikrino 103? Ne. Epitidėje 105 už, prieš e, atmestą. 9 už, prieš susilaiko primta. 108 už. Atkrenta? Ne, ja, gerai. Devintas patvirtintas. Taigi šitas devintas dabar. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 110 Korvin Mikė. Už. Prieš susilaiko atmesta. 103 nebuvo patvirtintas, ne. 111, 112, 113 už. Prieš susilaiko atmesta. 114 už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinti 104. Gerai. That you could be right. Gal ir gerai sakote. Patvirtinta. 115 už, prieš susilaiko atmesta. 116 už, prieš, susilaiko atmesta. 117 už, prieš, susilaiko atmesta. 119 už, prieš susilaiko atmesta. 119 už, prieš susilaiko atmesta. 120 už prieš susilaiko atmesta. Tikriname 120. Vote is closed. Baigiam balsuoti atmestą. 10.122 už, prieš, susilaiko, priimta. 121 už, prieš, susilaiko, atmesta. 123 už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 ir 124 už, prieš, susilaiko, priimta. 125 už, prieš susilaiko atmesta. 126 už, prieš susilaiko primta. 127 už, atsiprašau, sako pirmininkas. 126 tikrinti. Liberalai balsavo už. Mačiau, kai balsavote už. Na gerai, 126 tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aš labai didžiai jūs stebiu. Salėje kalbau nesijungus mikrofoną, tai vertėjai nieko negirdi. 122 už, prieš, susilaiko atmesta. 128 už, prieš, susilaiko <clears throat> atmesta. 12 iš 40 už, prieš susilaiko priimta. 100, na šitas priimtas, tada 131 už, prieš susilaiko atmesta. 132 už, prieš susilaiko atmesta. 133 už, prieš susilaiko atmesta. Švis 34 už, prieš susilaiko priimta. 135 už, prieš susilaiko liberalai prieš, tuomet atmesta. 136 už, prieš susilaiko atmesta. 137 už, prieš susilaiko atmesta. 138-139 už prieš susilaiko atmesta. 341-143 už prieš susilaiko priimta. 144 už prieš susilaiko atmesta. Ir šiaip atkrito. 145 už prieš susilaiko priimta. 146, 147 ir iki 150. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinti? Gerai, tikriname 147, 148, 149, 150. Closed. Baigiame atmesta. 151 už, prieš susilaiko atmesta. 14, 52, 153 už, prieš susilaiko priimta. 154 už, prieš susilaiko atmesta. 155 už, prieš susilaiko priimta. O, kompromisas. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 161 už, prieš, susilaiko, atmesta. 163 už, prieš, susilaiko, priimta. 162 už, prieš, susilaiko, priimta. 164 už, prieš susilaiko primta. 165 už, prieš susilaiko atmesta. 166 už, prieš susilaiko atmesta. 167 už, prieš susilaiko atmesta. 168 už, prieš susilaiko atmesta. 169. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštus kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 175. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 178 už, prieš, susilaiko, priimta. 179 už. Patikrinti, 178 patikrinti. Na, vis tiek prašo EPP patikrinti, to negaliu atsakyti. 178 balsuojame. Trijų dar trūksta. Baigiame. Patvirtinta. Kur toliau? 179 Valero už prieš susilaiko primta. 180 už prieš susilaiko atmesta. 181 už prieš susilaiko atmesta. 182 už prieš susilaiko atmesta. 183 už, prieš susilaiko atmesta. 184 už, prieš susilaiko atmesta. 185 už, prieš susilaiko patvirtinta. 186 už, prieš susilaiko atmesta. 187 už, prieš susilaiko atmesta. 188 už, prieš susilaiko primta. 189 už, prieš susilaiko atmesta. Kitas atkrenta? Gerai. 192 už, prieš susilaiko atmesta. 193 už, prieš susilaiko Patikrinkime 193. The vote is closed. Baigiame. Atmesta. 194 veržė. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 196 už, prieš susilaiko priimta. 195 už, prieš susilaiko priimta. 197 už, prieš susilaiko atmesta. 199 panzerį už, prieš susilaiko priimta. 200 už, prieš susilaiko atmesta. 201 už, prieš susilaiko primta. 202 už, prieš susilaiko atmesta. 203 už, prieš susilaiko primta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko primta. Du nulis aštuoni. Taip, kompromisas dešimtas e, balsavome jau ne. Taip, taigi už, prieš, susilaiko. Dešimtas kompromisas patvirtintas. Toliau. Dešimtas aštuntas. Už, prieš, susilaiko. Priimta. Dešimtas devintas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Dešimtas keturioliktas už, prieš, susilaiko. Priimta. Dvidešimtas už, prieš susilaiko atmesta. 21-22 už, prieš susilaiko atmesta. 23 už, prieš susilaiko priimta. 24 už, prieš susilaiko priimta. 26 atkrenta. Gerai. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas 3 už, prieš susilaiko taip pat priimta. 42 už, prieš susilaiko atmesta. 43 už, prieš susilaiko atmesta. 44 už, prieš susilaiko atmesta. 46 už, prieš susilaiko priimta. 48 ir 9 už, prieš susilaiko atmesta. 51 už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinti. 51. Pono Panzerį. Balsuojame. Baigiame. Taip. Panašu, kad kad balsuojate už, bet neištižymi nukreipti. Aš, aš nematau, nematau, į kurią pusnykštį rodote. Ar labai sprašau, pirmininkė. Gal kokie vėliavai jums reikėtų kelti ar kaip nors? Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinti. Liberalai balsavo prieš. Tikrai mačiau. 59 balsuojame. Baigiame. Atmest. 62 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 61 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 103 už, prieš, susilaiko. Atmesta. Tikrinti. 23 balsuojame. Penkių, trijų tūksta, dviejų tūksta, baigiame balsuoti, patvirtinta. Kuris čia buvo? 63 dabar, 64 už, prieš, susilaiko, atmesta. 66 už, Taip, ką tik man paaiškino, kad prieš tai reikia balsuoti dėl 65, atsiprašau. Tik 65 už, prieš, susilaiko, atmesta. O dabar 66 už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 69 vėl ponė Veržė už, prieš, susilaiko, atmesta. 70 už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. 73 už, prieš, susilaiko, priimta. O dabar galtinis balsavimas dėl nuomonės su pakeitimais. Balsuojame. Hmm? No, no, this one is done. We don't. One colleague still asleep. Vienas kolega dar miega. Baigiam balsuoti. 40 už, prieš. Sveikinu panašiai. So, colleagues, we're 20 minutes late. Kolegos, 20 minučių vėluojame. 100 minučių projektyviai prabalsavo komitetas. Tikrai puikiai užduotis protingiams žmonėms. O dabar perėkime prie smito klausimo. Dalinimasis nuomonėmis su ponu Petriky. Europos aviacijos saugumo agentūros vykdančiojo direktoriumi. Sveiki atvykęs, mūsų komiteto. Labai atsiprašau, kad teko palaukti, Na, bet balsavimas lika būna sutinkas dalykas. Ne pirmą kartą ponas Ky lankosi mūsų komitete. Praeisiais metais jis dalyvavo dalytis nuomonėmis su pakomitečiu. Sėdė pakomitečiu. Taip pat dalyvauja aukšto lygio darbo grupė dėl konfliktinių zonų nuomonės rinkimų ir Čia kalbame apie tą Malazijos lėktuvo tragediją, kuris buvo, lėktuvas buvo numuštas virš Ukrainos. Esą taip pat ir konfliktai visame pasaulyje kelia pavojų ir Europos Sąjungos piliečiams. Ir esą vaidina svarbu vaidmenį saugodama Europos aviaciją, taip pat ir išriname lygmenį. Lauksime dar pono Ky pristatymo ir nekalaukdamas tiksiu žodį jums, ponė. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū, pan pirmininkai, gerbėme parlamento nariai, ponios ir ponai, labas rytas, man labai malonu ir didelė garbė pasisakyti šiandien jūsų komitete. Norėčiau jums trumpai pristatyti um, su organizacija, Pradėsiu nuo to, kad mūsų misija yra apsaugoti Europos piliečius, užtikrinant e, oro kelionių saugą ir taip pat e, nepamirštant e, aplinkosaugos perspektyvos, kadangi mūsų įgaliojimai yra susijęs su tuo, kad taip pat turime užtikrinti ir oro transporto priemonių variklių atitikimo aplikosauginiams standartams mes taip pat nustatome bendras taisyklės e, susijusios su aviacijos veikla ir esame atsakingi už tai, kad ES piliečiai visame pasaulyje būtų ginami ir apsaugomi. Aš apie tai papasakosiu vėliau. Prieš 15 metų buvome įsteigti, esame įsikūrę Kielno mieste, Vokietijoje, 800 žmonių dirba mūsų. Na, agentūroje, taip pat turime stebę Briuselėje, 22 valstybės narės yra mūsų tikrasios narės, taip pat keturios asociatas, tai yra Šveicarija, Norvegija, Islandija, Lichtensteinas. <clears throat> Viena iš ES veiklas specifikos yra ta, kad mes 70 procentų esame finansuojami oro transporto pramonės ir 30 procentų iš ES biudžeto, 26 procentai, taigi didžioji dalis mūsų veiklos yra susijusi su aviacijos pramonė. Mūsų tarptautinis vaidmuo, apie tai galbūt šiek tiek daugiau papasakosiu, susijęs su ES piliečių sauga visame pasaulyje ir taip pat parama Europinėje aviacijos pramonė, taip pat šiek tiek vėliau apie tai papasakosiu išsamiau, kalbant apie pasaulinį kontekstą, kuriame dirbame, tai reikia paminėti, kad aviacijos sauga nesibaigia ties ES sienomis ir mums reikia skatinti aukšto lygio saugos standartus visame pasaulyje, kadangi aviacija yra e, tarptautinis sektorius, kalbant e, apie <clears throat> pat savaime, taigi mes turime siekti, kad saugos standartai Europos Sąjungos piliečiams būtų visame pasaulyje tie patys. Tai reiškia, kad jeigu ES piliečiai e, keliaudami pasirinka tam tikras e, skrydžių bendrovės, tai jos turi būti saugios, taip pat turi būti užtikrinta sauga oro e, uostose lėktuvai turi būti saugus ir taip toliau ir panašiai. Na ir galiausiai mes remiame ES pramonę visame pasaulyje. Kolegos iš jungtinių valstybių federalinės aviacijos inspekcijos e, turi tinkamus įgaliojimus e, stiprinti JAV pasaulinę lyderystę. Mes tokių įgaliojimų neturime, tačiau manome, kad tai yra mūsų pareiga būtent remti Europos aviacijos pramonę visame pasaulyje. Norėčiau dabar Jums šiek tiek daugiau informacijos pristatyti, kaip konkrečiais būdais mes e, Šį darbą atliekame pirmiausiai, mes sertifikuojame ES skrydžių bendrovių naudojamus orlaivius. Tai yra ne tik Airbus gamintojai, tačiau taip pat Boeingus, Embraerius, Bombardierius ir mažesnius lėktuvus. Ateityje galbūt sertifikuosime taip pat ir Rusijos bei Kinijos gamintojų orlaivius. Sertifikavome visas organizacijas, kurios teikia paslaugas ES <clears throat> skrydžių bendrovėms, tai yra techninės priežiūros paslaugas, mokymus, oro erdvės kontrolės paslaugas ir Afrikoje taip pat mes sertifikuojame atitinkamą įmonę Taip pat e, mes e, teikiame savo paramą sudarant saugių skrydžių bendrovių sąrašus ES ir e, nurodome nesaugias šalis ir skrydžių bendrovės, kurios yra įtrauktos atitinkamą sąrašą ir es piliečiams nerekomenduojama jų paslaugomis naudotis. Taip pat mes išduodame leidimus visiems skrydžiams į ES teritoriją kurie yra vykdomi ne ES skrydžių bendrovių. Taip pat e, mes e, <clears throat> esame nustatę atitinkamą e, įspėjimo mechanizmus, kurios, kurie yra skirti trečiosiam šalims, e, trečiosios šalyse vykstantiems konfliktams ir konfliktų zonoms juose. Nuo 1970 metų mes e, dalyvavome 303 komerciniuose projektuose ir kalbant apie šeštinį spėjimo sistemą ir mechanizmą, mes e, dalyvaujame taip pat ir su bendrabiaujame su įvairių valstybių narių žvalgybos e, struktūromis, saugumo struktūromis ir uh, Iki šiol esame parengę 16 saugos informacijos biuletenių dėl atitinkamų šalių, kurių sąrašą matote šioje skaidrėje. Žinoma, mes nemėgstame tvirtinti, kad yra nesaugu skristi tam tikras šalis arba e, <clears throat> naudotis jų oro erdvėm, tačiau tik tai atsižvelgiant į tam tikrus įvykius ir su, į tai, kas, pavyzdžiui, vyko Ukrainoje su Malazijos oro linijų laineriu, būtina tą daryti. Kaip mes skatiname ES saugos standartų naudojama visame pasaulyje. Mes dalyvaujame įgyvenant ES finansuojamas bendravimo projektus, kuriuos administruoja EASA ES vardu. Ypač besivystančiam šalims padedame <clears throat> nustatyti saugos e, standartus ir reglamentus. E, prieš 20 metų e, visame pasaulyje buvo vadovaujamas tik tai JAV saugumo reglamentais, to tarpu dabar galiu teikti, kad mūsų saugos standartai yra lygiaverčiai su JAV ir nemažai šalių būtent teikia pirminybę europiniams saugos standartams ir galite būtent, žvelgdami šį žemėlapį, tas šalis matyti. Žinoma, es valstybės narės vadovaujasi <clears throat> europinėmis saugos taisyklėmis, tačiau Pietričio Azijoje, artimuosiuose rytuose, Latinų Amerikos kai kurios šalis taip pat pasirinko mūsų saugos reglamentus. Tai yra gerai, naudinga mūsų pramonė ir žinoma, tai yra naudinga <clears throat> saugos standartų prasme toms pačioms šalims. Taip pat turime ir <clears throat> nemažai e, padėjėjų atitinkamuose kaiminėse šalise, dalyvavimą techninio bendrabiavimo projektuose ir padedame toms šalims, kuriuose projektai yra gyvendinami, renkti savo aviacijos saugos standartus, kurie artimi europiniams. Kaip mes remiame es pramonės konkurencingumą, 80 procentų ir bus orlaivių yra parduodami už ES ribų. Į kavo reglamentų vadovaujantis, bet kuris orlaivis užregistruotas tam tikroje šalyje turi turėti to šalies išduotą sertifikatą. Dauguma, dauguma šalių tai yra administracinis, grinai administracinis procesas, tas e, sertifikavimo išdavimas ir ESA atitinkamus sertifikatus išduoda ir jie yra paprasčiausiai pripažįstami kitos šalis - Kinija, Rusija, Japonija, patys bando sertifikuoti mūsų gaminius tam, kad e, gautų tam tikros informacijos apie mūsų naudojamas technologijas ir mes e, savo ruoštų remiamės savo aviacijos pramonę ir tas valstybės narės, kurios pripažįsta jas išduodamus sertifikatus. Tai reiškia, kad mes esame pasirašę 130 darbinių susitarimų, taip vadinamų, su trečiosiomis šalimis, kurie apibrėžia mūsų bendradarbiavimą, kad padėtume tom šalim sertifikuoti mūsų orlaivius. Taip pat esame pasirašę tris dvišalius susitarimus <clears throat> dėl e, ESO darbo su JAV, Kanada ir Brazilija. ES šiuo metu derasi dvišaliais pagrindais e, dėl tokių susitarimų su Kinija ir Japonija. Mes dalyvaujame tarptautinių standartų statymo organizacijų veiklose. Čia matote jų sąrašą. Galiu pasakyti, kad vis tik tai turime daug mažiau įtakos nei JAF, nes šiuo metu neturime jokios galimybės tiesiogiai finansiškai remti e, atskirų E, aviacijos standartus nustatančių organizacijų veiklos tam, kad e, jos galėtų <clears throat> glaudžiau su mumis bendradarbiauti arba dirbti mums tiesiog. Mūsų atstovybės e, taip pat rūpinasi tuo, kad būtų padedama mūsų pramoniai. Matote, kur visame pasaulyje mes turime saustybės, tai yra Monrealija, Montrealija, Kanadoje, JAV, Vašingtonas, Singapūrė ir Kinija, taip pat Turime penkis savo atstovus, e, kurie dirba nuolat e, už ES ribų, e, <clears throat> tačiau JAV tokių turi 130. Na ir paskutinė mano mintis yra susijusi su ta aplinkybė, kad šiuo metu yra peržiūrima ESO veiklos tvarka. Na, Šiuo metu vyksta trilogo darybos tarp parlamento komisijos ir tarybos ir siekiama tarptautiniu mastu suteikti daugiau veiklos įgaliojimų. Tik noriu padėkoti Jums už paramą, nes manau, kad e, tikrai e, tie platesni įgaliojimai atitinka tiek esą, tiek Europos Sąjungos aviacijos pramonės interesus. Ačiū uždėmesi. Ačiū panaki. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, kurie norėtų dalyvauti šiame keitimėsi nuomonėmis. Pirmas kalbės ponas Degrandės Paskualė, Europos Liaus partijos frakcijos vardu. Prašau. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Norėčiau padėkoti, kad jūs dalinatės mintimis su mumis iš tikrųjų. Agentūros yra labai įdomi tema parlamentui, dažnai apie jas vyksta diskusijos, bet to agentūroms kartais padeda ir išvengti biudžeto tam tikrų nuostatų laikymosi. Aš jau nekartą esu minėjęs transporto komitete, pavyzdžiui, visada pasisakiau už jūsų agentūrą, atstovaujamą agentūrą ir tai dariau dėl to, kad tai yra labai svarbi saugumą užtikrinanti agentūra. Marinesku, ko gero, pateiks e, konkretesnių samprotavimų apie jūsų agentūrą, kadangi jis rengia pranešimą, o mes jau sakėme savo nuomonę. Jeigu niekas iš esmės nepasikeis, tai nemanau, kad iškiltų kokiu nors didelių saugumo. Pavyzdžiui, 26 e, punkte yra kalbama apie Gibraltarą, taip pat e, Brexitas, 55 e, straipsnis, e, įgaliojimų pasiskirstimas, visa tai yra labai svarbu Ispanijai, labai svarbu, kad būtų numatyta savanoriškumo nuostata 59 straipsnėje dėl krypčių maršrutų pasirinkimo mes išsakėme savo nuomonę komitete. Viską reikia turėti omenyje kartu tekstą ir priedus. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už pateiktą informaciją ir esu įsitikinęs, kad Marinesku parengs labai gerą pranešimą. Dabar aš norėčiau įsakyti dar keletą minčių. Pirma, mes parlamentarai, keletas parlamentarų pateikėme klausimą dėl vienpusės Junktinių Amerikos valstijų veiklos. Su, dėl kontaktų su tiems, kurie teikia antžeminės paslaugas. Labai neaišku, kokios politikos laikysis dabartinis naujasis Junktinių Amerikos valstybių prezidentas, tačiau vis dėlto Tai yra klausimai, kurie yra susijęs su EASO kompetencija ir manau, kad reikėtų kai ką keisti jūsų veikloje. Tačiau aš nežinau, kokia situacija tarptautinėje e, civilinių skrydžių erdvėje ir aš manyčiau, kad mums europiečiams rūpi kai kurie dalykai ir norėtume gauti atsakymą į mūsų pateiktą klausimą. Be to, mes kartu su pranešėju pateikėme klausimą dėl sertifikavimo. Žinoma, galima suprasti tarybos nuomonę, kadangi nepagrįsta yra kaštais, tačiau kita vertus turim omenyje dabartinį tarptautinį kontekstą ir uh, sudėtingas saugumo užtikrinimo sąlygas ir tai, kad žmonės yra nusiteikę e, saugumo labui atsisakyti kai kurių savo teisių, tačiau kita vertus e, ta pozicija, kurios laikosi komisija, mums ir nepriimtina, kadangi reikėtų pirmiausia atsižvelgti į ASA veiklos prioritetus. Kitas dalykas, mes jau minėjome, kad e, buvo pasiūlyta iniciatyva dėl naujųjų, moderniųjų technologijų užtikrinsiančių kuo didesnį oro dvies saugumą. Tačiau iš esmės, manyčiau, čia ne technologinė problema, čia daugiau yra sprendimų prieimimo užtikrinant didesnį saugumą problema. Labai sudėtinga šiuo metu užtikrinti visiškai saugią e, aviaciją, netgi ir taikant aukščiausius standartus. Turint omenyje labai sudėtingas veiklos sąlygas ir sudėtingą situaciją, reikia pagalvoti apie kuo veiksmingesnės investicijas, kurios padėtų sustiprinti saugumą ir sumažinti riziką. Taigi reikėtų komisijai e, pažvelgti į platesnį kontekstą. Komisija galbūt turėtų imtis iniciatyvos ir išplėsti šitą pasiūlymą, pateikiant jį tarptautiniai bendruomeniai, tiesiog galvojant apie tarptautinio masto oro transporto saugumą. Aš manau, kad kolegos galės pasakyti daugiau minčių už mane. Ačiū kolega Degrandės. Kas dar pagėdauja kalbėti? Nematau nieko pagėdaujančių. Pakelkite ranką, jeigu pagėdaujate kas nors kalbėti. Panas Kynė dažnai atvyksta į mūsų susitikimus. Keista, labai reta šiame komitete. Niekas nebepagėdauja kalbėti. Ar jūs norėtumėte atsakyti į Degrandės klausimą? Dėkoju. Nepradėkime diskusiją, diskusijos dėl parlamento ir jo vaidmens trilogė. Dėl galimo ES Junktinių Amerikos valstijų sprendimo neleisti įsinešti į lėktuvus asmeninius kompiuterinius įrangius, įrenginius. Mūsų partneriai Junktinėse Amerikos valstijose bando išsiaiškinti, kokią riziką, kokią riziką galėtų kilti, jeigu daug. Uh, kaip yra. Um, kompiuterių būtų pervežama kartu su kroviniais. Ir buvo pasakyta, kad jie galbūt gali pradėti kaisti degti tam tikromis sąlygomis, tačiau kita vertus jie turėtų būti izoliuoti, tačiau kita vertus jeigu nešiojimų kon, kompiuterių šimtai būtų pervežama kartu su kroviniais, tai gali kilti rizika, kad jie gali perkaisti ir padėti degti. Taigi mes turime pagalvoti apie kokias nors priemonės. Jeigu tas draudimas iš tikrųjų būtų paskeltas, mes su kolegomis iš JAV ir kitomis kitų pasaulio atstovais aptarėme, kaip reikėtų reaguoti. Dėl e, saugumo ir saugos klausimų tarpusavio sąsajų yra tam tikrų problemų sprendžiant visus saugumo aspektus ir siekiant bendro europinio požiūrio. Nacionalinių lygmenių yra sertifikuojami įvairiausi saugumo elementai, saugumo priemonės ir reikia suprasti, kad ne visose ES valstybėse rizikos lygis yra uh, vienodos ir todėl nacionalinė, pagal nacionalinius įgaliojimus yra bandoma kovoti su atitinkama grėsme, tačiau kita vertus tarptautiniu mastu yra identifikuotos tam tikros konfliktų zonos ir mes žvalgybinės ES valstybių tarnybos keičiamės informaciją ir žinome, galėtume uh, siekti didesnio supratimo saugumo ir saugos klausimais ES mastu. Ir mes, žinoma, atliekdami rizikos e, įvertinimą, rizikos, kurią kelia asmeniniai elektroniniai e, prietaisai lėktuvo salonuose ir žinome, mes bandysime surasti tinkamiausią sprendimą ateityje. Ačiū ponui Ky. Daugiau niekas nepagidauja komentuoti, klausti, kalbėti. Dėkojame, kad atvykote. Sėkmingo saugaus kelio į Kielną. So, colleagues, we... Kolegos, darbo tvarkės klausimas, kurį neaptėme vakar po pietų. informaciją apie delegacijos e, iš vizitą į Pietų Kaukazą. Į Azerbaidžianą, Gruziją, į Armeniją AFET delegacija praėjusią savaitę buvo nuvykusi, joje dalyvavo aštuoni e, nariai, aš buvau pirmininkas. Laslo Turkės, Nazovkos, Mapinkens, Džambarski, Weigel, Šolc ir Heidi Haudela. Tai mūsų delegacijos nariai. Programa buvo labai intensyvi, kadangi mes per keturias dienas aplankėme tris valstybės. Ten susitikome su prezidentais, užsienio ministrais, užsienio reikalų ministrais ir taip pat nacionalinių parlamentų pirmininkais, komitetų pirmininkais, ypač užsienio reikalų komiteto nariais. Taip pat sustikome su valdančiosios partijos ir opozicijos atstovais, taip pat e, pilietinė visuomenės atstovais, taip pat ambasadoriais ir tarptautinių organizacijų atstovais. Gruzijoje taip pat mes kartu su ES misijos atstovais aplankėme ir tą skiriamą e, liniją tarp Gruzijos ir atskilusios Respublikos. Taip pat mes e, lankėmės e, Armenijoje mokymo centre. E, pranešimas spaudai vakar buvo paskeltas mūsų tinklalapyje ir ten buvo apibendrinta mūsų misija kalbėdamas apie Azerbaidžianą, norėčiau pasakyti, kad mes dar kartą patvirtume, kad siekėme parlamento ir Azerbaidžiano parlamento atviro dialogo ir priminėme, kad parlamentas seka ES Azerbaidžiano dėrybas labai akilai. Ir mes nu, žinome, kad bus, turėsime pritarti arba nepritarti šiam uh, susitarimui demokratija, teisės viešenybė, žmogaus teisė, taip pat pagrindinės laisvės, tai yra svarbiausi dalykai, svarbus tiek pat kaip ir prekyba bei sektorinis bendradarbiavimas. Dėl Gruzijos mes pasakėme labai aiškiai, kad rytų partnerystės kontekste Gruzija yra viena iš pirmaujančių valstybių ir pažanga yra didžiulė. Ir mes sakėme, kad reikia siekti, kad asociacijos sustarimo nuostatos būtų kuo sėkmingiau įgyvendinamos. Taip pat Tbilisiui pasakėme, kad reikia tęsti reformas, ypač teismų reformas, kovoti su korupcija ir taip pat ginti mažumų teisės. Taip pat mes dar kartą patvirtiname, kad mes e, remsime Gruzijos suverenumą ir teritorinį neliečiamumą. Armenijoje na, e, Kalnų Karabaho tema visuose susitikimuose buvo vyraujanti ir mes dar kartą priminėme, kokia yra ES pozicija šiuo klausimu kad status quo negali būti, nėra tvarus ir kad, politinė, kad karinis sprendimas neįmanomas, reikia vadovautis tarptautinė teisė ir mes pritarėme e, e, Minsko grupės EBPO tarpininkavimo pastangas. Taip pat parlamentui reikės pareikšti savo nuomonę ir mes e, pasakėme, kad Armenija yra Eurazijos erdvės narė ir todėl mes pasakėme, kad negalima leisti konkuruoti tarp dviejų regionų. Azerbaidžiane kalbėjome taip pat apie korupciją, nediskriminaciją, kalbėjome apie palankų verslo klimatą, užimtumo didinimą, ypač e, užtikrinant jį jauniems armenams. Dabar aš norėčiau paraginti kolegas, delegacijos narius, e, padėkoti nariams, taip pat išorės veiksmų tarnybos atstovams, e, ambasadoriams Baku, Tbilisyje ir Jerevane, kurie padėjo suorganizuoti šitą misiją ir taip pat e, mus konsultavo vietoje. Taip pat norėčiau padėkoti AFET sekretariato atstovams už puikų šios misijos parengimą ir už tai, kad galėjome gerai padirbėti šiuose valstybėse. O kolegoms, kurie dalyvavo šioje kelionėje, dabar galėčiau suteikti žodį. Pirmas. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, I think that you really... Pane Nazarov. Details, um... Dėkuoju pirmininkė, labai gerai nupasakoti mūsų vizitą, jis tikrai buvo puikiai surinktas. Dabar geriau supratome situaciją tose šalyse, bendresnį vaizdą sudarėme. Ir manau, kad tai taip pat padės stiprinti ryšius su parlamentu. Ir taip pat pasintėme aiškiai žinę, kad ES nori regione vadinti svarbu vaidmenį. Dėkuoju. Dėkuoju. Mamikins. Dėkuoju pirmininkė. Kalbėsiu latvių kalbą, kadangi taip papradėlį kalbą pietų Kaukazė. Ačiū pirmininkė. Uh, yra Latvijų diaspora Gruzijoje, yra bendruomenė. Į tą bendruomenį gyvoja nuo 18 amžiaus. Tad pirmininkai galiu jums tik pritarti, kad e, Gruzija yra daugiausiai pažengusi rytų partnerystės programoje. Jie padarė viską, ko iš jų prašėme. Tikrai matome, kad e, deda pastangas. Matėme, kad jie siekia tapti tokia šalimi, kaip yra Europos Sąjungos besnarės. Taip pat iš to, ką sakė paklausti dar Azerbaidžiano ir Armenijos. Na, nėra karinio sprendimo Kalnų Karabacho konfliktui. Armenijos prezidentui buvo keltas klausimas. Ir bėdė dėl to klausimo mūsų vizitas užtruko papilus 40 minučių su prezidentu. Ir tos diskusijos rodė, kad situacija yra įstrigus ir tai tęsis dar artimiausiu metu. Na, kodėl taip yra? Taip ir todėl, kad e, mes pratome, kad ES remia teritorinį vientisumą, šį principą. Tačiau Armės prezidentas kalbėjo apie tai, kad šalis nori rinkti savo kelią. Gal ir galbūt reikia kalbėti net apie naujos šalies kūrimą. Ir tuomet e, prezidentas mūsų Latvijams priminė kad pavyzdžiui, kokiais 1986 metais mes net nesvajome apie nepriklausomybę, o vėliau ją iškovojome. Tad suprantu, kad iš politinės pusės karinės sprendimo čia negali būti. Tad turbūt aklavėte šitęsis, tas tokia pato situacija. Norėčiau tik priminti tai, ką jau seniai kartoja įvairūs diplomatai, kad geriau jau dešimt metų darybų negu viena diena karo. Dėkoju. Dėkoju, ponai Mamikins. Toliau, ponas Šulc. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti išės veiksmų tarnybai, darbuotojams, delegacijos personalui, taip pat ir mūsų sekretariato darbuotojams kurie tikrai puikiai padirbėjo ties šią puikią išsame programą. Na, norėčiau porą pastabų pridurti. Taip, nėra alternatyvos, e, turi būti taikus sprendimas Kalnų Karabacho konflikte. Ir per diskusiją su varės asmenimis mes susitikome su pabėgėliais iš Azerbaidžiano ir Aišku buvo, kad e, na, sprendimą turi pati visuomenė pati pasiūlyti. Negalime čia palikti šį klausimą tik politikams, tarnyboms tose šalise. Negali viskas pesti tik užsienio diplomatai, pavyzdžiui. Ne, reikia didinti informatumą visuomenėje, kad visuomenė turi suprasti, jog jie patys turi rasti sprendimą. Tai turbūt tikriausias būdas kaip rasti išeiti iš šio labai labai seniai vykstančio konflikto. Tas taip pat siejasi turbūt ir su konfliktais pietuose ir Abhazijoje. Kita pastaba. Visose šalise susitikome taip pat ir su pilietinės visuomenės atstovais, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį, gindami politinės teisės, taip pat stiprindami tų šalių teisinę sistemą. Tačiau pasakyčiau, kad asmeniškai vienas dalykas, ką sužinojau ir turbūt delegacijos e, pritars turbūt kiti nariai, kad labai dažnai tarsi netrodo, kad organizacijos yra pakam plačiai atstovaujamas visuomenėje. Netrodo, kad visuomet tinkamai atsispindi tas jų darbas visuomenėje. Galbūt reikėtų galvoti apie tai, kad tik reikėtų bendrauti su atstovais pilietinės visuomenės tokiais, kurie ne tik kalba mums įprasta politiniais lozungais, europiniais lozungais, bet iš tikrųjų kelia vietoje aktualius socialinius, ekologinius klausimus ir kitus klausimus. Ir kurie realiai padeda plėtotis šalies plėtinį visuomenį. Dėkuoju, panašaus. Hautela. Ačiū pirmininkė, dėkoju Jums už tai, kad puikiai vadovaujate, puikiai vadovaujate šią kelionį. Ir man buvo labai džiugu dalyvauti kaip atstovė iš bendrabiavimo komiteto, kuris tūkstami šiomis trimis šalimis. Manau, kad buvo labai naudinga visas tris šalis iš karto aplankyti ir tuomet jas galbūt palyginti, nors be abejo jų situacija ir gerokai skiriasi. Man susidarė vaizdas, kad štai Azerbaidžianas, kuris pradėjęs yra darybas dėl paties sutarimo, turėtų geriau suprasti, kad Europos parlamentas labai pabrėž teisų, žmogaus teisų elementą, dimensiją. Ir mes lankėmės praeis trims metams trims metams po ilgą Nurmado bylos sprendimo Europos teisingumo teisme ir jis vis dar tebėra kalėjime, nors teismas priėmė sprendimą, kad jį reikėtų išlaisvinti, o jis nėra vienintelis politinis karinys. Manau, kad reikėtų paraginti komisiją ir išorės veiksmų tarnybą numatyti tikslus dėryboms, kad nepamirštume šios svarbaus santykių aspekto. Toliau, Armenija jau inicijuotas yra partnerystės sutarimas ir tikiuosi, kad bus galima toliau skatinti Armeniją palaikyti atvirumą, skaidrumą, dabar kai jie ypač perina prie parlamentinės sistemos. Ir manau, kad reikia sutikinti, kad tai tikrai prisidės prie demokratijos stiprinimo. Netaip seniai lankiausi rinkimų stebėjimo misijoje Ir tikiuosi, kad komisija ir išvaizdikų tarnyba ir toliau dėčia pastangas, kad na, nors ES 7,5 milijono eurų investavo į rinkimų technologijas, bet reikia taip pat vertinti, kas vyksta prie rinkimo vietų. Kad e, tikrai subręstų ta politinė kultūra, kad nebūtų bauginimo, kad rinkėjai nebūtų bauginami, kitų panašių dalykų nevyktų. Toliau Gruzija. Taip, tai tikrai yra pirmaujantį, tai vadovaujantis šalis. Tačiau čia reikia neapsigti, nes, pavyzdžiui, žinome, kad uh, Moldavija visai neseniai buvo pirmaujantis šalis. Na, tačiau viskas pasukulė taip gerai. Aišku, reikia raginti Gruziją, kad išlaikytų savo tempą, nes dabar galima pasakyti, kad ne tik tai, kad jie pirmauja, bet galbūt ne, ne, net ir vieninteliai, kurie iš viso daro progresą. Tai reikia tikrai raginti juos toliau daryti reformas. Dėkoju. Dėkoju, Heidi. Toliau. Ponas Javier Nart. Dėkoju. Konfliktai Kaukaze yra reikšmingi ne tik to regiono kontekste. Kalnų Karabako konfliktą taip pat reikia matyti platesnėme kontekste. Tas, tas regionas techniškai priklauso Azerbaidžianui. Tad čia panašu, kad yra labai aiškiai teritorinio tisumo klausimas. Tas pats paskina ir apie Osetiją. Tačiau, pavyzdžiui, Kosove taip pat padarius Helsinkio sustarimą, Rusija, Ispanija, kuris kitos Europos valstybės kalbėjo apie tai, kad bus atveriama Pandoros skrinė. Kai Azerbaidžianas ir Gruzija paskelbė nepriklausomybės Tai autonomišniai Osetijos ir Nagorno Karabaho parlamentai taip pat padarė pareiškimų ir sakė, kad, pažiūrėjau, nenori šis kiekvienas būti Azerbaidžiano dalimi. Ta pat pasakė Osetija. Toliau. Minsko procesas Rusija, JAV, Prancūzija. Šie šalis aktyviai, aktyviai dalyvauja šio procese ir buvo kalbama apie paliaubas, apie karių išvedimą. Bet pasakyna, kad Nagorno Karabacho atveju reikia tokio pasiekti sustarimo, kuris, kurio pritartų vietos gyventojai. Taigi reikia peržiūrėti Helsinkio sutartį ir reikia galbūt tautos sprendimo laisvės principą reikia iškelti aukščiau, nei teritorinio vietisumo klaus, e, principą. Tas pats beje svarbus ir Armeni, Armenijai. Armėnų išeiviai Prancūzijoje ir JAV daro daug įtakos sprendžius klausimus. Osetijos ir Kalnų Karabacho autonominiai parlamentai yra paredę savo pareiškimus. Tad kodėl tai tuomet nereikia atsvegti jų tų pareiškimų, na, kodėl nereikia tos pareiškimus atsvegti. Ir beje, jeigu atsvegsime, tarkim, juos etiją, kodėl atsvegsime į Krymą. Mes matome dabar, kad štai vienai, vienai nedėl teritorijai pritaikytas buvo tam tikras sprendimas, kuris dabar atvėrė jau Pandorskinę. Kai kurie iš mūsų kalbėjome su Rusijos ambasadoriais, ambasadoriumi. Ir tuomet ambasadorius sako, kad štai tai kiek žmonių turi žūti Kryme, kad jūs priimtume tą sprendimą Krymui. Kaip yra su Kalnų Karabachu. Principai turi būti universalūs, negalima atsirinkinėti ir diskriminuoti. Siaubinga tai, kas vyksta e, Kalnų Karabache, paskui prasidėjo e, Krymo atvejs ir jeigu kalbame Krymo aneksiją, reikia ir kitos atvejs vadinti aneksijomis. Dėkoju. Dėkoju ponui Nartui iš politinės pastabas. Toliau kalbant apie mūsų delegacijos misiją, ar yra kitų pastabų? Michil Gala, trumpas klausimas, ar ne? Taip, Gruzijos, Gruzija ar sudarėte įspūdį apie diskusijas dėl konstitucijos reformos. Ar jau atsiranda konsensusas, ar tas konsensusas yra platesnis negu valdačios partijos, vien tik tais parlamento nariai, ar opozicija gali tai paremti, o gal ten vyksta konfliktas, kaip tai vyksta dėl konstitucijos reformos. Konstitucijos reformos klausimas buvo aptariamas ir su vyriausybės atstovais, taip pat teisingumo ministru. Ir taip pat kalbėjome su trimis opozicijos grupėmis. Europos svajonė, Juktinė Gruzija ir kokia buvo trečia grupė? Gruzijos patriotai berots. Tuomet mes raginame siekti platos konsensuso, ne tik dėl konstitucijos reformos, bet taip pat ir dėl rinkimų sistemos reformos. Sudariau vaizdą, kad vyriausybė ir opozicija panašu, kad nori dirbti ir laikytis bendrų principų. Kas nori papildyti? Ir dėl rinkimų įstatymo mes rekomendavome Gruzijos vyriausybė laikytis Venecijos komisijos rekomendacijų. Na, atrodo, kad vienos vyriausybės mažiau nori taip daryti negu kitos. Heidi, trumpai, kas teikia daug vilties, tai tai, kad nors parlamentas dar prieš kalėdas kalbėjo kad jie nori laikytis Venecijos komisijos rekomendacijų. Na ir mes išsamei to neaptarėme, ar tai bus pateikta visam politiniam gyvenimui, tačiau manau, kad tas išsakytas palikomas yra geras dalykas. Dėkoju. Dags dalykas. Taip pat trijų kolegų kelionė į Kalnų Karabachą. Buvo toks dalykas, apie kurį aptariama ir Bakur, jie yra vane spaudos konferencijose ir abiem atvejais aš sakiau visiškai tą patį tačiau Europos, kad Europos parlamento nariai gali laisvai keliauti, iš principo gali daryti, ką nori. Ir tie trys kolegos, kurie vyko į Kalnų Karabachą, neturėjo teisės daryti pareiškimų Europos parlamento vardu. Jie vyko kaip privats asmenys. Ir būtent todėl dabar, na, jie turi sudėti su pasiekmėmis. Žinote, kad ne tik aš, bet ir ponia Hautula ponas Karim parašėme laišką Azerbaidžiano parlamentui ir Armenijos parlamentui, kur aiškiai išsakėme savo pozicijas. Gerai. Dėkoju. Perėsime prie išplėstinio biuro posėdžio, bet prieš tai norėčiau pasakyti, kad 20, tai yra, kad kitas posėdis bus birželio 9 dieną nuo 3 valandos iki pusės 7 ir 20 dieną nuo 9 iki pusės 1 ir vyks Briuselėje abu posėdžiai.